Ačiū kolegos, dabar motyvų balsavimo paaiškinimas. Danžan pranešimas pirmiausiai dėl bendrosios saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo. Suteiksiu žodį vienai minutiai ponui Hananui. Pone Hananai. Pone Hananai. Daniel Hanan. Ačiū. Dėkoju. Prašom minutį. E, Dėkuoju, gerbiamai vicepirmininkė. Kokia įdomi mintis. Mes privalome gyventinti kartu užsienio politiką, bet neturime įtakos pasaulyje kaip nepriklausomi balsai. Pasižiūrėkime į Norvegiją. Ten gyvena 5 milijonai žmonių, bet to šalies diplomatai labai aktyviai veikia beveik kiekviename e, kontinente ir archipelage. Jie tarp Sudano ir Pietų Sudano dėrybas padeda vesti tarp Izraelio ir Palestinos, Pietričių Azijoje, Šrilankoje. Ar jūs nemanote, kad didelė šalis gali E, turėti įtakos pasaulio reikalams. Junktinė karalystė gyvena žmonių, mes e, palaikom priekybos ryšius, turime e, daug istorinių ryšių su kiekvienu kontinentu. Esame penkta didžiausia ekonomika, ketvirta karinė galybė pasaulyje ir turime teisę įgyvendyti savo gynybos ir užsienio politiką. Kalbėtojas nutraukiamas, dabar ponia Gil. Ačiū pirmininkė. Aš susilaikiau balsuojant dėl šio pranešimo, nors visiškai sutinku su tuo, kad mes turėtume sustiprinti bendradarbiavimą, kad ES bendroji gynybos ir saugumo politika turėtų būti veiksmingesnė, bet mano šaliai ir ES yra labai svarbu, uh, kad jungtinės karalystės pozicija atsispindėtų. Jungt Jungtinė e, e, Europos Sąjunga turi veikti šiuose srityse, bet kai tai vyksta už NATO e, ribų arba yra dubliuojami veiksmai ir man sunku remti tokius dalykus, tai yra pinigų švaistimas ir mažesnis globalus svoris. Manau, kad pranešime vis tik tai kalbam apie labai svarbius klausimus, bet juos reikėtų svarstyti atskirose uh, valstybėse narėse. Mm, ES turėtų siekti sukurti papildomą vertę savo ištekliais ir mes turime ieškoti sąsajų tarp skirtingų politikos krypčių. Pirmininkė nutraukė kalbėtoje. Děkuji, paní předsedkyně. Já si na rozdíl od svých předřečníků myslím, že společná zahraniční a bezpečnostní politika. Ačiū, pane pirmininkė. Kitaip nei kiti Aš manau, kad e, vis dėlto saugumo ir gynybos politika turėtų būti bendra visai Europos Sąjungai, visoms valstybėms narėms. Tai turėtų būti bendrai formuojama politikos kryptis, nes tik taip mes galime būti stipresni ir suteikti daugiau e, garantijų visoms valstybėms narėms. Mano šalis pasisako už tai, kad e, galėtumėm kalbėti vienu balsu ir galingesniu balsu tarptautinėje arenoje. Ypač, kai kalbame apie e, pajėgų derinimą su NATO, nemanau, kad reikėtų ką nors čia dubliuoti, tačiau situacija Ukrainoje labai aiškiai parodė, kad reikia kuo sklandžiau derinti savo veiksmus. Ponas Jar toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų klausimas ne tas, ar ES gali reikšmingiau prisidėti, bet manau, kad čia tiesiog net nėra ką ir klausti, taip yra, turime prisidėti. Pažvelkime į situaciją ties mūsų išorės sienomis, ar situacija tapo stabilesnė, kaip tik ne, tik dar labiau pablogėjo, taigi Tai tiesiog reikalauti reikalauja stiprinti mūsų veiksmus pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką. Todėl pritariau pranešimui, tačiau norėtųsi, kad derinant, konsultuojantis toliau su taryba, mano jau prelegentai tą taip pat minėjo, svarbu užtikrinti, kad nebūtų steigiamos viena kita dubliuojančios struktūros ir kad e, mūsų bendrai formuojama saugumo ir gynybos politika veiktų sklandžiai. Ačiū. Toliau ponas Wolf. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš metus kalbėjau kaip naujas parlamento narys. Tuomet daug kas reikalavo numatyti sankcijas Rusijai ir netgi Europos Sąjungai e, patarė paskelbti karą Rusijai. Ir iš tiesų iki šiol ES vis dėlto nei kariuomenės, nei nieko panašaus neturi. O šiandieną parlamentas balsavo už ES kariuomenės finansavimą, karinių e, pajėgumų išplėtimą, gynybos pajėgumų stiprinimą ir už tai, kad būtų žudoma ES vardu, naudojant bepiločius lėktuvus. Todėl aš balsavau prieš tokį pranešimą, kadangi nemanau, kad ES gali sauliaisti skelbti karą kitoms šalims. Ačiū. Toliau periname prie kito pranešimo. Kukan ir Tarant pranešimas bendros saugumo ir gynybos politikos finansavimas. Pone Gil. Thank you, President. Dėkuoju pirminkė, visiškai pritariu tam, kad mums reikia iš esmės pergalvoti bendrą saugumo ir gynybos politiką, pirmiausiai dėl resursų valdymo. Reikia dar daug ką padaryti ir galima padaryti, norint sutaupyti e, misijas e, pagal šią politiką įgyventinamas. Taip pat reikia pažiūrėti, kaip valstybės narės gali sutelkti ir dalytis ištekliais, pajėgumais ir ištekliais. Tai leistų mums greičiau, lankščiau e, įgyvendinti misijas e, stipriai ir veiksmingai užsienio politiką įgyvendinti. Tai taip pat reiškia, kad mes turėtume pasižiūrėti, kaip galima papildyti tai, ką daro kiti, pavyzdžiui, NATO, užuot dubliuoti NATO veiklą. Nepritariu tam, kad reikia mokesčių paskaitas bendradarbiavimui taikyti ir pasitelkiant pajėgumus. Matau, manau, kad pavyzdžiui e, policijos bendradarbiavimas yra pakankamai veiksmingas ir nereikia jokių kokių nors papildomų mokestinių priemonių. Pirmininkė traukė kalbėtoją, dabar ponas Keli. Dėkuoju, pirmininkė. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad Prieš penkerius metus kalbėjome apie saugumą ir gynybą gana plačiai, bet dėl to, kas įvyko Ukrainoje ir kai Rusija e, pradėjo kištis į tos šalies e, gyvenimą, daug kas pasikeitė ir Europos Sąjungoje. Dėl to aš e, su džiugesiu balsavau su frakcija dėl visko išskyrus trečią straipsnį antrąją dalį. Mes susilaikėme per šį balsavimą, kadangi ten kalbama apie militarizmą. Mano šalis Airija yra neutrali ir mes norėtume taip pat išlikti neutralūs balsuojant. Dėl to aš susilaikiau. Kolegos, jeigu nematau e, sąraše įsirašusių žmonių, kurių nėra salėje, tai jų ir neminėsiu. Dabar kitas pranešimas, Gomeš e, pranešimas dėl saugumo ir gynybos pajėgumo Europoje. Suteiksiu žodį ponė Gil. Dėkuoju, pirmininkė. Aš susilaikiau balsuojant, nes nesu tikra dėl siūlomų priemonių veiksmingumo E, Europos e, saugumo ir gynybos politikos kontekste. Aš jau kalbėjau e, apie savo požiūrį, aiškindama kitus motyvus. Bet taip pat reikia pasakyti, kad kai susitiks birželį vyriausybių ir valstybių vadovai ir svarstys gynybos klausimus, jie į tai turi taip pat pasižiūrėti. Man ypatingai rūpi kibernetinė erdvė, nes reikia joje sustiprinti mūsų saugumą penelik dažnai galvojama, kad ši grėsmė yra tik tai ateities tolimos esmė, bet mes e, turime galvoti, kaip strategiškai naudotis kibernetinę erdvę ir ginti globalių mastų mūsų piliečių interesus. JAV kasmet identifikuoja kibernetinius išpolius, kai rimtas grėsmės e, valstybės saugumui ES vargu, apie tai beveik nekalbama. Dėkuoju, toliau ponas Jurekas. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu norime rimtai pasirūpinti bendrų saugumu, o yra klausimų, kuriuos tautos gali sėkmingai tik kartu išspręsti, turime elgtis vieningai transatlantinio bedarbiavimo forume, kuriame yra atstovaujama daugumai mūsų valstybių. Apie kokią bendrą politiką galime kalbėti, kai praėjus septyneriems metams po Rusijos agresijos Gruzijoje mūsų bičiuliai iš Gruzijos nėra priima, priimti į transatlantinio bendarbiavimo e, organizaciją, nes reikia priimti vienbalsiai atitinkamus sprendimus, turime kurti bendras institucijas ir įgaliojimus tam, kad galėtume sustiprinti bendrai gyvendinamą politiką, o ne tam, kad e, atkreiptume tik tai politinį dėmesį ir apsigėdytume e, kitų valstybių akivaizdoje paralyžiuodami kai kurių valstybių iniciatyvas. Kadangi nusprendėme nukelti Turkijos pažangos ataskaitą, tai dauguma, kurie norėjo paaiškinti savo balsavimus, e, šie iš salės ir ponas Kelis vienintelis liko, tačiau jis e, sutiko pasisakyti vėliau, taigi baigiame šį posėdį. Protokolas bus tvirtinamas kito posėdžio pradžioje, jeigu nėra prieštaravimų.